Colleagues, we're going to make a start. Um... Kolegos, pradėsime mūsų darbą. Ir popietės e, posėdis prasidės keitimasis nuomonėmis dėl Europos e, kibernetinių nusikaltimų konvencijos. Kaip tikriausiai prisimenate klausimus E, dėl masinio šnipinėjimo. Daugam tai buvo labai svarbus klausimas. Elektroninio e, masinio šnipinėjimo. Apie tai tuo klausimu mes patvirtiname e, šių metų kovo mėnesio rezoliuciją. Ir nusprendėme, kad mums aktualu bendradarbiauti su Europos tarybos e, kibernetinių nusikaltimų konvencijos komitetu Ir todėl šiandien tai mums labai svarbus klausimas. Raginu naujuosius komiteto narius domėtis šiuo klausimu, nes e, tai susijęs su Europos teisių biliumi, kuris bus parengtas. Taigi, jums tai įdomu, dalyvau, domėkite šiais klausimais, tai, tai susijęs su duomenų apsauga ir tai bus tikrai aktualu ir pradėsime e, pranešimų, e, išklausysime pranešimų kelių. E, visų pirma, kalbės e, kibernetinių nusikaltimų prevencijos komiteto sekretorius ir šiandien išgirsime daugybę terminų. Erikas Plankė mes taip pat kalbės iš TCY. Paaiškinsite, kas tai yra. Taip pat Niderlandų teisingumo ministerijos atstovams Čia taip pat yra Giovanni Butarelli, Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūno pavaduotojas, bei Vojcech Vievorovski, asmens domenų apsaugos generalinis inspektorius, Lenkijos domenų apsaugos institucijos atstovas, jis yra 29 straipsnio darbo grupės pirmininko pavaduotojas. Daugelis iš jūsų tikriausiai žinote tą darbo grupę. Tikiuosi, kad ištariau jūsų pavardės pakenčiamai. kaip jūs pasidalinsite, jūs tikriausiai pasidalinsite to uh, klausimo pristatymą. Erika, jūs tikriausiai būsite pirmas, pradėsite. Ir paskui bus galimybė nariams užduoti klausimus. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ačiū man už galimybę kreiptis į jūs. Ir laba diena. Kaip Budapešto konvencijos dėl uh, kvarnesnių nusikaltimų e, šalių komiteto atstovas. E, tikrai džiugiuosi galimybę e, kalbėti su jumis ir kalbėti apie prieigą prie, duome, prie duomenų. Tai iš, plati tema ir aš tenksiuosi tinkamai panduoti man skirtą laiką. Norėčiau visų pirma pakalbėti apie mūsų komiteto vaidmenį Jį reglamentuoja konvencijos 34 straipsnis ir konvencija mums numato keletą užduočių. Visų pirma, įvertinti, kaip konvencija įgyvendina sutarties šalis, konvencijos šalis. Pavyzdžiui, dabar vertiname e, abipusės teisinės pagalbos nuostatų naudingumą. E, Išsintinėjome e, anketas ir svarstome, rengiame diskusijas mūsų komitete. Toliau, E, rengiame gairių dokumentus apie tai, kaip galiojančios sutarties nuostatos galėtų būti veiksmingiau taikomos, atsižvelgiant į tai, kad dabar egzistuoja, atsirado reiškinių, kurių nebuvo, kai ta sutartis buvo parengta. Pavyzdžiui, parengėme gairės, kaip, kaip, kaip elgtis su duomenų. Uh, E, srautų kamščiais, taip pat ką daryti asmens tapatybės vagystės atveju. Trečioji mūsų komiteto užduotis yra svarstyti papildomas priemonės, pavyzdžiui, galimybę parengti papildomus konvencijos protokolus ir svarstome galimybę palės, pa, parengti papildomą protokolą dėl uh, tarp valstybinės prieigos prie domenų. Noriu pabrėžti, kad Budapešto kibernetinių nusikaltimų prevencijos konvencija yra e, baudžiamojo teisingumo srities sutartis. Tai ne visada teisingai suvokiama. Konvencija numato, kad jo, ją pasirašusios, pasirašusios šalis e, numatytų baudžiamąsias sankcijas už nusikaltimus susijusius su kompiuteriais. Taip pat suteiktų galės institucijoms rinkti e, du, įrodymus duomenys skaitmeniniu pavydalu. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad komisijos ap, šių konvencijos apreptis yra apibriešta 14 straipsnėje ir konvencijoje suteiktos galios taikomos kompiuteryje saugomiems duomenims, e, kurie panaudojami būdžiamajame tyrimė. O 15 straipsnėje aiškiai pasakyta, kad tos galios turi būti susijėtos su žmogaus teisų saugikliais ir įstatymo viršenybės aspektais. Tai yra galimybė, nu, ma, pri, turi egzistuoti galimybė e, nepriklausomam teismui tą procesą įvertinti. Todėl dabar mastome apie Kai kalbu apie papildomus protokolus, neturiu omeny, kad mes norime plėtoti konvencijos apriepti ir numatyti platesnį apriptį nei 14 straipsnėje. Tai susiję ir su duomenų transportavimu, duomenų masės perdavimu, kurį nagrinėjo šis komitetas prieš keletą metų. Ir atliekant konkretų baudžiamąjį tyrimą, tų duomenų pobūdis gali labai skirtis. E, tai susiję su masiniu asmenų šnipinėjimu, taip pat masiniu duomenų srauto perėmimu. Ir noriu dar kartą Jūs patikinti, kad mes visiškai nesirengėme į konvenciją įtraukti papildomų nuostatų, dėl kurių kurios suteiktų galimybę teisės saugos institucijoms nevaržomai per E, per atstumą e, užsitikrinti prieigą prie kitose šalise esančių kompiuterinių duomenų. E, prieiga prie duomenų sąlygojama kai kurių aspektų. Duomenys yra svarbiausias įrodymas baudžiamajame tyrime. Duomenys yra e, kompiuteriniai duomenys yra trapūs ir todėl reikia už, užtikrinti jų reikal, reikalingą saugojimą ir laikymą. Tačiau konvencija, kurią prist, jums pristatau, galioja tik tam tikrais atvejais. Manome, kad 32 straipsnio B punktas yra nepakankamas. Nes atsižvelgiant į tai, kaip žmonės naudojasi informacijos technologijomis, mūsų dienomis, tai e, situacija čia labai, labai smarkiai pasikeitė. Ir nors e, E, skaitmeninių duomenų, kurie gali būti įrodymais išsaugojimas, yra sudėtingas e, kompiuterijos duobės, debesų atsiradimas, taip pat galimybė užšifruoti duomenys labai apsunkino policijos darbą. Kai kuriais atvejais duomenys yra nesunkiai perkeliami į kitą saugojimo vietą ir jei taip nutinka, į kam mano teisingumo ministerija turėtų siūsti teisinės pagalbos prašymą, jeigu, jį, jeigu nusikaltimą įvykdė kažkoks tai anonimas veikiantis e, virtualioje erdvėje. Kibernetiniai nusikaltimai auga labai sparčiai. Daugelis tų e, nusikaltimų yra atliekami taip vadinamame giliajame, paslėptajame internete. Ten galima nusipirkti ginklų, galima e, užsakyti nužudimą, išprievartavimą ir panašius dalykus. Todėl baudžiamojo teisingumo struk, institucijos e, yra susilpnintos, joms sunkiau tampa apsaugoti visuomenę. E, tyrimė, e, kurį vykdo prokuratūra, mm, jį atliekantis tyrėjai negali, ne, neturi galimybės prieiti prie domenų ir dažnai dėl to teisingumas neužtikrinimas. Tai išreiškia, kad iškyla grėsmė įstatymo viršenybei. Ir tai pasakyta ne tik apie menkesnius nusižengimus, bet ir apie daugybę baisių smurtinių nusikaltimų. Uh, neapsa, neuž, ne, neužtikrinama aukų apsauga, jų teisės neužtikrinamos. Jeigu teisingumas kenčia dėl, dėl to, kas stinga duomenų, tai neprimtina daugybės šalių vyriausybėms. Kadangi nėra tarptautinės teisės šioje srityje, matome, kad šalis svarsto galimybę reglamentuoti ar, tai savo sistemoje arba numato, kad tais klausimais galioja e, nacionalinė jurisdikcija, kalbu apie duomenų transportavimą. Tai reiškia, kad iškyla rizika, kad bus pasirinkti vienašališki sprendimai, kad jų apreptis bus neaiški ir jie bus riboti. Kaip jau sakiau, šios konvencijos komitetas bando uh, spręsti šiuos iššūkius ir e, jis dirba daugybėje sričių. 2011-aisiais nusprendėme pasidomėti papildomomis galimybėmis ir parengėme gairių dokumentą, kuris patikslina 32 straipsnio bėdalį. 2013 viduryje jau buvo parengtas projektas ir 2013 gruodžio mėnesį jį jau svarstėme, tačiau toliau, tolesnis darbas nepasistumėjo, nes reikia diskusijų su domenų apsaugos institucijomis, pilietinėmis visuomenėmis bei privataus sektoriaus organizacijomis kad būtų užtikrint, kad užtikrintume, jog priga prie domenų neprieštarautų žmogaus teisės ir būtų užkrista galimybė jais piknaudžiuoti. piknaudžiauti. Budapešto konvencija tam tikram kontekste nagrinėja ir masinį asmenų stebėjimą, e, kurį vykdo institucijos ir tai neigiamai atsiliepia dėrybams dėl kai kurių papildomų jos protokolų. Kaip jau sakiau, dabar mes atliekame abipusės teisinės pagalbos e, vertinimą tarptautiniu mastu ir gali būti, kad mes parengsime papildomų siūlymų, kurie atsispindės protokoluose. Siekdami pagilinti dialogą. 2013 birželio mėnesį surengėme klausimą, taip pat vyko seminarai. 2013 e, Octopus konferencijoje. Šiemet buvome susitikę su 29 straipsnio darbo grupe, duomenų apsaugos e, prižiūrėto institucija bei kitais partneriais. Ir birželio mėnesį buvo saugo, konferencija skirta e, teisės saugos institucijų prieigos prie domenų klausimui. Mes esame čia, nes manome, kad e, kibernetinių nusikaltimų komiteto darbas yra tikrai skardus ir mes siekime palaikyti dialogą su visų, su visų su interesų grupių atstovais. E, E, kai pasirodė pirmieji mūsų pasiūlymai, e, Libė komitetas taip pat parengė savo pranešimą ir žinau, kad kai kurie to pranešimo punktai susilaukė labai e, griežtų reakcijų. Nemanau, kad egzistuoja paprasti sprendimai, bet manau, kad būtina išlaikyti konstruktyvų dialogą. Gruodžio mėnesį kitoje mūsų plenarinėje sesijoje svarstysime, ką, kaip toliau elgtis, nes tuo tarpu svarstome papildomo protokolo atsiradimo galimybę. Ir remiamės 32 straipsnių. Norėčiau dabar suteikti žodį mūsų komiteto vykdomajam sekretoriui ponui Aleksandrui Ziegeriai. Uh, thank you, dear chair, ladies and gentlemen. Uh, I would like to add six points and I have a few questions. Mm -hmm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 Next. Thank you. Um, thank you, Chair. Um, we'd like to warmly thank you and your call. Uh, ponas Butarelį, Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad galiu dalyvauti jūsų posėdėje. Pirmą kartą dalyvauju Libeko komiteto posėdėje po naujųjų parlamento rinkimų. Kalbėsiu trumpai skaidrės, kuriomis naudosios vėliau bus jums išdalintos. Galėsite su jomis ištamiau susipažinti. Kasgi yra Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir kokie jie uždaviniai? 2013 metų viduryje buvome informuoti apie iniciatyvą renkti papildomą protokolą ir atsiprašau Pone Pitarėlė, ar norite, kad paleistume skaidrės? Jau, jau skaidrės įsijungia. Perkime prie antros skaidrės. Taigi, noriu pasakyti, kad kartu su 29 straipsnio darbo grupės kolegomis atidžiai ste, stebėjome diskusijas, kurios vyko Strasbūrė. E. Ir mūsų pagrindinis uždavinys yra supaprastinti procedūras, pagal kurias teisėsaugos institucijos gali nuotoliniu būdu mm, prisijungti prie duomenų, kurie priklauso kitam subjektui, kitai šaliai. Apie kokius variantus kalbame? Čia į detalės nesileisiu. Mano kolega mane papildys vėliau. Savo rezoliucijoje, kurią patvirtinote 2014 metų kovo 12 dieną, išsakote susirūpinimą dėl situaciją. Ir dėl to mes turime kažkaip atsakyti į tą jūsų susirūpinimą Tie pasiūlyti variantai yra mūsų atsakymas. Pasiūlytų pakeitimų konvencijai tikslas yra supaprastinti internetu vykdomą tyrimą. Tai principas susijęs su teisėtais tikslais, o būtent nusikaltimų užkardimu, apsauga nuo nusikaltimų. Uh, Ir Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas supranta, kad reikia supaprastinti apsikeitimą informaciją, padaryti jį lengvesnį ir užtikrinti geresnę prieigą teisės saugos institucijoms. Taip pat žinome, kad pagal Budapešto konvenciją yra numatomos tam tikros garantijos, kad vykdant tyrimus nebūtų neproporcingai naudojamas duomenimis. Taigi siekiama užtikrinti, kad prieiga prie duomenų teisėsaugos institucijoms yra būtina ir kad tai yra tikslingai atrenkami duomenys. Tačiau mums vis dar kyla rimtų abejonių reikia problemas spręsti išmintingai. Pirmiausia, problema kyla dėl saugumo ir patikimumo, o antra dėl būtinumo ir proporcingumo. Strasbūrė buvo kalbama apie tą tokią selektyvėją prieigą. Tačiau mes nežinome, kaip ateityje plėtosis technologijos. Ar nebus rizikinga ta tiesioginę nuotolinę prieigą, ar ji netaps rizikinga ateityje. Mes turime užtikrinti, kad Budapešto konvencijos procedūros būtų taikomos visiems nusikaltimams, ne tik tai kibernetiniams nusikaltimams. Aš manau, Libė komiteto nariam šis skaidrė bus ypač aktuali. Matote, kiek toli siekia Budapešto konvencija. Ji taikoma įvairiausias nusikaltimams, tie nusikaltimai aprašyti skaidrėse, tačiau tai taip pat taikoma bet kokiems kompiuteriniams nusikaltimams. Ir taip pat tie principai taikomi elektroniniam informacijos rinkimui apie bet kokį nusikaltimą, jeigu vykdomas baudžiamasis tyrimas. Pakeitimai ne tik tai siekia supaprastinti tarp valstybinį prisijungimą prie duomenų teisės saugos institucijoms. Es teisės saugos institucijoms, bet taip pat ir supaprastina prieigą visoms Budapešto konvencijos šalims, tai yra visoms šalims pasirašytams konvenciją. Neturime pamiršti to, kad dažniausiai pasitaikantis bandymai pažeisti duomenų privatumą ar saugumą atsiranda dėl to, kad kažkas turi teisę prisijungti prie duomenų, bet viršė savo įgaliojimus. Tai sudaro didžiausią pažeidimo dalį. Taigi, jeigu bandysime suteikti didesnę prieigą prie duomenų, tai kyla abejonių dėl to, kokiu pagrindu ir prie kokių duomenų bus prisijungiama. Uh, Juolab, kad e, atskiri sprendimai dažnai yra priimami be papildomo patvirtinimo iš priežiūros institucijos. Taigi kyla problemų dėl būtinumo prisijungti prie duomenų ir proporcingumo. Taigi rizika kelia masinis prisijungimas prie privačių duomenų. keitimasis duomenimis esamais kanalais tarp teisės saugos institucijų negali pateisinti to, kad būtų atsisakyta apribojimų bet kokiems duomenimis, duomenims. Prisijungimas prie bet kokių duomenų turėtų būti įvertintas, įvertinant teisėtumą, būtinumą ir proporcingumą. Taigi tokios būtų šių pakeitimų pasiekmes ir mums reiktų viską daug geriau apsvarstyti prie žengiant tolimesnius žingsnius. Ir visos dėrybų pusės skiria daug energijos šiam dialogui ir tikimės, kad šis dialogas tęsis ir kad ateityje turėsime daugiau informacijos ir galėsime priimti geresnius sprendimus. Kitas dalykas, ar būtina įvesti šios pakeitimus, atsižvelgiant į Budapešto konvenciją. Įsivaizduokit, kad e, mes nežinome, kur yra saugomi duomenys. Ir, sakykime, duomenys saugomi šalyje, kuri nėra Budapešto konvencijos šalis. Ar kažkoks papildomas protokolas tokiu atveju būtų veiksmingas? ar iškyla reali problema, kurią išsprendžia naujos e, taisyklės, bet to, ar turime pagristų duomenų, kad dabar taikoma prisijungimo prie duomenų praktika pagal 32b konvencijos straipsnį yra netinkamai taikoma. 2001 metų lapkritį, kai buvo patvirtina konvencija, uh, buvo įvesti ir šie du principai, būtent būtinumas prisijungti prie domenų ir proporcingumas. Pagal 43 straipsnį reikalaujama, kad e, prie domenų būtų prisijungima konkretaus tyrimo pagrindu ir taip pat kitas straipsnis kur sakoma, kad būtina atsižvelgti į žmogaus teisės ir laisvės bei taikyti proporcingumo principą. Taigi duomenų apsauga į tuos reikalavimus neįeina. Dar kartą parangysiu negalvoti apie duomenų apsaugą kaip apie kliuvinį tyrimo vykdymui ir baudžiamajam persekiojimui. Jokių būdų duomenų apsaugos taisyklės neužkerta kelio sėkmingam nusikaltimų tyrimui. Atvirkščiai, kilus rimtam įtarimui, duomenis galima apdoroti, tačiau turi būti išlaikyti atitinkami saugikliai. Aš čia neminėsiu visų teisės nuostatų, kurių reikia laikytis rasite visas mano užrašuose, taip pat neminėsiu platesnio teisinio pagrindo. Ir būtent tai ir yra pagrindas abipusės teisinės pagalbos sutartims, pagal kurias šalis gali tiesiogiai susipažinti su viena kitos turimomis duomenimis kokiosgi būtų rekomendacijos. Pirmiausia, įgyventinti rezoliuciją, kurią e, Europos parlamentas patvirtino 2014 kovo 12 dieną dėl masinio šnipinėjimo. Be to reikia patvirtinti duomenų apsaugos paketą ir užtikrinti, kad e, bet kokios teisės nuostatos yra suderinamos su duomenų apsaugos nuostatomis. Toliau, dėl keitimosi duomenimis tarp ES teisės saugos institucijų ir trečiųjų šalių teisės saugos institucijų galėčiau pacituoti 33 straipsnį komisijos siūlomoje direktyvoje dėl policijos ir teisinių veiksmų. Ten išvardintos visos sąlygos ir su jumis susipažinsite patys. Taigi, kai kalbama keitimasi duomenimis tarp ES valstybių narių ir trečiųjų šalių, siūloma įtraukti į bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 43a straipsnį. Šis straipsnis siūlomas naujai įtraukti ir sakoma, kad tiesioginė prieiga trečiosioms šalies institucijoms nėra suteikiama, jeigu nesilaikoma tam tikrų saugiklių. Be to norėčiau pagerinti, pa, pagerinti pasiūlyti pagerinti abipusės teisinės pagalbos sutartis, kad jos būtų tinkamai taikomos ir būtų apsižvelgiama į duomenų apsaugos principus suteikiant tiesioginę prieigą prie duomenų. Pateikiau ir daugiau pastabų, dėl ko reikia laikytis duomenų apsaugos nuostatų paaiškinau, kokia yra IP adresų vertė, kodėl teisės saugos institucijos iš trečiųjų šalių privalo laikytis to pačių nuostatų, kodėl mes galvojame, kad duomenų saugojimo vieta nėra aktuali taikant šias teisės nuostatas. Taip pat sutikimo kaip savokos išaiškinimą rasite. Kas, kas yra sutikimas e, Budapešto konvencijos kontekste? Nes sutikimas Budapešto konvencijos kontekste ten reiškia visai kitą savoką. Sutikimas reikalingas iš subjekto, kuris saugo duomenys. Tačiau koksgi būtų duomenų subjekto vaidmuo? Ir kaip dėl nepriklausomo stebėjimo ir priežiūros, kaip dėl 87.15 rekomendacijos įgyvendinimo. Mes rekomendavome, kad visos Budapešto konvencijos šalis e, rašyt, ratifikuotų konvenciją ir taikytų duomenų apsaugos nuostatas. Tačiau kiekgi trečiųjų šalių uh, iškart galutinai ratifikavo konvenciją, 108 konvenciją. Jau baigiu pirmininkę. Žinau, kad visų ketinimai yra kuo geriausi, kad mes e, skiriame daug energijos ir laiko šiam klausimui tačiau kol kas tinkamo sprendimo dar nesuradome. Ir kyla rizika, kad tie pasiūlyti variantai gali tapti trojos arklių. Ir e, jos pritaikant bus pasiūlyti tokie sprendimai, kuriems bandome užkirsti kelią duomenų apsaugos reglamentų. Taigi būkime budrus ir vieningi. Um, Ačiū, ponia Butarelė pradžioje sakiau ir ta, e, taikiau tai kolegoms, kurie nėra išsamei susipažinę su šiuo klausimu. Jūs, jūs kalbėjote apie parlamento rezoliuciją, kuri, kuri buvo patvirtinta kovo mėnesį, pristatėte kitus teisės aktus, tuos e, svarbiausius blokus, kuriuos esame patvirtinę. Kolegos, visa ta informacija yra jums išdalinta ir raginu ypač naujosius narius peržiūrėti tą informaciją, kad suvoktumėte, kas vyksta. E, ypač kalbant apie teritorijų, apribojimo teritoriją principą ir suvoktumėte, kokie pavojai čia kyla. Visą tai labai aiškiai ten išdėstyti. Žinoma, kai kurie kolegos puikiai išmano šios klausimus. Ir dabar prasidės paskutinis, išklausysime paskutinį kalbėtoją. E, kalbės ponas Vieverovski, 29 straipsnio darbo grupės pirmininko pavaduotojas. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą bei suteikta galimybė pristatyti Jums 29 e, straipsnio darbo grupės nuomonę apie pasiūlytus e, Budapešto kibernetinės nusikaltimų konvencijos pakeitimus. Kaip Jūs tikriausiai žinote, darbo grupė kuri vienyje e, duomenų apsaugos užtikrinimo institucijų atstovus iš visų ES šalių e, E, parengė laišką kuriame išdėstė savo poziciją. Ta laišką parengėme 2013 m. gruodžio 5 dieną. Svarbu tai, kad mūsų pozicija paremė Europos tarybos domenų apsaugos komitetas savo laiške, kurį jie e, išsiuntė 2014 vasario 12. Norėčiau pristatyti mūsų e, darbo grupės pagrindinės, e, nu, pagrindinės nuostatas, tai iš esmės sutampa su pono Butarelį išdėstytomis mintimis dėl pakeitimų. Pagrindinis pa, e, konvencijos keitimo tikslas - užtikrinti geresnę prieigą teisės saugos institucijoms e, prieiti prie duomenų. Tačiau tai turi būti e, daroma E, atitinkamai skiriant dėmesį ir ES duomenų apsaugos e, reikalavimams, bet ir taip pat reikia nepamiršti Europos tarybos, e, kuriu, kuriai vadovaujant ši konvencija buvo pasirašyta. Taip pat noriu priminti e, Europos tarybos papildomus dokumentus, bet kokie e, pakeitimai susiję su pagrindinėmis teisėmis, iš kurių viena e, yra teisė į asmens duomenų apsaugą, privalo atitikti tam tikras e, e, pamatinės taisyklės, visų pirma, proporcingumo bei būtinybės. Kalbant apie duomenų apsaugą, tai čia iškyla ir kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis. Vienas iš jų tai taikytinos teisės klausimas, E, taip pat sąlygos, e, kuriomis duodant, duodamas sutikimas yra galiojantis, bei taip pat e, duomenų perdavimo už ES ribų klausimas kai, kai tie duomenys siunčiami į jurisdikciją už konvencijos šalių teritorijų. Kaip žinote, konvencija yra pasirašusios šalis, kurios nėra Europos tarybos narės ir kurios nesirengė e, e, prisijungti prie konvencijos dėl uh, uh, asmens duomenų aps, automatinės apsaugos. Nagrinėdamas pasiūlytus pakeit, 32 Budapešto konvencijos straipsnio pakeitimus, e, konstatuojame, kad yra pe, penki svarbiausi dalykai susijęs su teisės saugos institucijų galimybėmis m, prieiti prie duomenų. Pagal antrą ir trečią tuos kriterijus tarp valstybinė duomenų prieiga gali būti suteikta be sutikimo, tačiau esant teisė tai pagri... E, teisė, juridiškai mm, galiojantiems e, pagrindimo dokumentams arba jeigu to reikalauja aplinkybės tų pasiūlymų pagrindinis trūkumas yra e, iškumo stygius. Nėra teisiškai saistančių priemonių, kurios galiotų visose šalise. Atsižvelgiant tai, kad konvencijos šalių režimai, teisiniai režimai skiriasi, tai reiškia, kad tokių prašymų tenkinimas e, bus sudėtingas. Atsižvelgiant tai, kad galios, priklausys nuo to, kokia teisės sistema galios Noriu priminti 2001-aisiais patvirtintą sprendimą ir kibernetinių nusikaltimų konvencijos nuostatų perkelimas į vidaus teisę e, susidūrė su kliūtėmis dėl to, kad buvo e, konvencijos nuostatų interpretavimo skirtumų. Ir kai kurios šalis dar nėra iki šiol ratifikavusios tos konvencijos. Vertinant kitus to pasiūlymo uh, E, kriterijus. Pirmasis iš tų pasiūlymų e, turėtų būti grindžiamas e, leidimu, sutarimu, suvokdami, kad panašus teisinis pagrindas dabar galioja, tai yra konvencijos 32 straipsnio B dalis. Vis dėlto reikia pažymėti, kad ta duodama sutik duodamas sutikimas turėtų būti duodamas tik tuomet, jei tenkinamos kelios sąlygos. Viena iš jų, ypač svarbi šiuo konkrečiu atveju, yra tai, kad tas sutikimas turi būti duodamas laisvai. Tai reiškia, jeigu asmuo to sutikimo neduoda, jis, netu, jis ar jį neturėtų susilaukti kažkokių labai neigiamų pasiekmių. Ir jeigu kalb, čia, kadangi kalbame apie teisės saugos institucijų veiklą, tai tokia situacija kelia daug problemų. Čia taip pat norėčiau pažymėti, kad yra neteisingai suvokiama sutik, e, sutikimo samprata. Kai kurios delegacijos mano, kad tokį sutikimą gali duoti e, interneto paslaugos teikėjas vietoj to e, asmens, kurio duomenys bus panaudoti to, to, tokia išvada yra visiškai nepriimtina iš duomenų apsaugos požiūrio taško. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad duomenys būtų perduoti neribotai. Mm. Tai būtų duomenys iš, iš kitos šalies. Tačiau mūsų darbo grupė prie išvados, kad nėra aišku, kurioje jurisdikcijoje tie duomenys turėtų būti arba kur jie, būtų, kur jie iškeliautų. Ir tai e, reikštų, kad iškiltų tikimybė, jog bus pažeistos duomenų apsaugos taisyklės galiojančios valstybėse narėse. Ketvirtasis pasiūlymas kelia panašių abejonių. E, jis numato e, galimybę išplėtoti E, iš, išplėsti kratos e, aprepti ir e, taip pat vykdyti kratą ir kompiuteriuose be jokių apribojimų, tačiau konkrečioje teritorijoje. Bandymai anuliuoti prievolę gauti sutikimą taip, taip pat gali tapti aktualūs. Dar vienas svarbus dalykas, taip vadinama, disponavimo asmenių gale ar, ar įgaliojimai. Tarkime, kad e, jei stinga e, informacijos apie tai, kokioje vietoje duomenys yra, pakaktų išsiaiškinti, kur yra asmuo, kuris kontroliuoja tą datą, kurios reikia. Tačiau e, šis požiūris e, nėra aptartas teritori, teritorinio taikymo e, apibrieštyje, kuri yra 95-46 direktyvoje. Tai susijęs su konkrečios duomenų kontroliuotojo, e, su duomenų kontrolės pareigūno veikla. Kaip matome, jei, jei jau kalbame apie taikytinos teisės klausimus ir apie tai, ar tai, tai susijęs klausimas yra, ar būtų užtikrinama reikalinga duomen, du, reikalingas duomenų apsaugos ligmuo. 29 darbo grupės e, atstovai, kaip jau sakyta, dalyvavo diskusijose su kibernetinių nusikaltimų konvencijos komitetu. Tai buvo naudinga ir tai buvo naudinga visoms šalims ir jos geriau su, su, suprato vieną kitą, įsigilino į vieno kitos pasiūlymus. Mūsų delegacijai susidarė įspūdis, kad e, š, per, nepagristai būtų privilegijuojama e, galimybė netrukdomai greitai e, užsitikrinti prigą prie domenų. 29 straipsnio darbo grupė e, e, dabar nagrinėja įvairius scenarius ir e, rengėsi pateikti savo pasiūlymus, kur, kad m, mm, būtų užtikrinta, jog laikomės duomenų apsaugos standartų. Kai kuriuos tų siūlymų reikės toliau aptarti ir mes tikimės, kad galutinės išvados bus paskelbtos lapkričio pabaigoje ir paskutinėme mūsų darbo grupės posėdėje praėjusią savaitę apie tai kalbėjome. Atsižvelgiant į tai, kad, e, siek, kad siekiame užtikrinti geresnį tarp valstybinių teisės saugos institucijų e, bendradarbiavimą ir atsižvelgiant į tai, kad tokį bendradarbiavimą galima pateisinti, taip pat e, į tai, kad duomenų apsaugos reikalavimų užtikrinimą galima uh, E, galima, užtikrinimo galima pasiekti įvairiomis priemonėmis. Kai kur, yra kai kurių taisyklių, kurių negalima apeiti. Pavyzdžiui, rengiant teisės aktą reikia atsižvelgti į visą galiojančią sistemą. Ne tik tai ES teisės aktus, bet taip pat ir e, Europos tarybos sukurtą galiojančią teisės sistemą. Ir tai ypač svarbu dėl to, kad konvencija yra konvenciją gali pasirašyti tos šalis, kurios nėra pasirašysios Europos žmogaus teisų konvencijos e, bei kitų svarbių e, teisės, Europos tarybos teisės aktų. Todėl svarbu pažymėti, kad e, duomenų apsaugos standartai įtvirtinti Budapešto konvenciją yra, tampa ypač svarbus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir tai, kad jeigu ES nebus sukurta uh, reikalinga sistema, būtų per anksti pritarti tiems konvencijos pokyčiams, kurie pristatyti. Norėčiau kai ką pasakyti, e, ką sakiau Libe tarp parlamentinėme komitete prieš porą metų. Mes sakėme, kad teisės saugos institucijų veikla e, reglamentuojami direktyva yra absoliučiai būtinas dalykas, siekiant užtikrinti geresnį tokių institucijų bendradarbiavimą. Ačiū. For... Labai ačiū ir dėkui, kad kalbėjote tiek laiko, kiek jums skirta. Tai iš tiesų naudinga. Man prieš akis kalbėtojų sąrašas. Galiu pasakyti, kad Budapešto konvencijos pakeitimų tema nėra susijusi tik su kovo mėnesio rezoliucija, kurioje buvo kalbama apie stebėseną ir panašius dalykus. E, su kolegomis mes kalbame apie panašius dalykus kaip Europos tardymo orderis ir panašiai. E, baudžiamojo bendradarbiavimo klausimai ir klausimas nepaprastai platus. Kalbėtojų sąraše dabar ponė Sipel, ponė Intvelt, Albrecht ir Mussolini. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Pane Stevens. Ar dar kas nors, nes kitaip e, baigsiu sudarinėti kalbėtus sąrašą. Pane Sipil pirmiausia. Thank you, Chair. I will talk in German. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu vokiečių kalbą. Aš e, Manau, kad Budapešto konvencijoje jautriausia tema yra tiesioginė prieiga prie duomenų bazių vienoje ir kitoje valstybėje narėje. Jei pažvelgtume į pastaruosius penkerius metus, pamatytume, kad yra skirtingų direktyvų, tarptautinių susitarimų, kuriuos esame pasirašę. Visuomet e, matome daug gražių ketinimų protokolų, sakoma, kad pagrindinių teisų turi būti laikomasi, duomenys turi būti atskleidžiami proporcingai ir panašiai. Tačiau praktiškai e, tradicijos taip smarkiai skiriasi, kad e, yra sunku išsiaiškinti tiksliai, kaip e, ta praktika yra susijusi su pagrindinėmis teisėmis. Konvencijoje nėra kalbama tik apie Europos valstybės, ji daro įtaką ir trečiosiam šalims, jos gali pasirašyti konvenciją ir man tai atrodo itin problematiška. Jeigu jūs galvojate tik apie ES padėtį, Ir žinote, kad ES viduje nėra vienodų domenų apsaugos standartų, tai suprantate, kad labai skiriasi ir teisės sistemos. Aš bijau, kad negal, negalima tikėtis, kad bus e, sudaryti norm, vienodi standartai dėl duomenų saugojimo. Kas e, turi prieigą prie tų duomenų, kam jie gali būti perduoti E, domenų saugumo klausimas. Visoje Europos Sąjungoje ir kitose valstybėse narėse, kurios yra pasirašytos konvencija, labai skiriasi sistemos. Absehbaren Folgen verbunden, wenn man mal so eben sagt. Aš galėčiau tik pasakyti, kad tai yra pavojinga. Ir negalėtume nuspėti. Sakome, kad reikia greito persekiojimo. Tai yra reikalinga Ir tam tarsi reikia atverti duris į duomenų bazės, bet ar tai iš tikrųjų yra gerai, kokios įtakos tai turės mūsų teisės sistemams, kokiu įrodymu mes galime pateikti, kokie duomenys yra priimtini teisinėse procedūrose. Visa tai e, yra išbraukta iš viešųjų diskusijų. E, Dabar matome, kad nacionalinės sistemos tapo e, tarptautinėmis. Vienintelis skeptiškas dalykas, kad e, galbūt pagaliau mes, mūsų prokuratūros pradės dirbti greičiau. Kaip mes galime leisti prieigą prie serverių ir duomenų bazų skirtingose valstybėse narėse. Mano asmeninė nuomonė tokia. Manau, kad nereikėtų su tuo sutikti. Aš taip apibendrinu. Ačiū. Ačiū. Toliau Sophie Intveld. Yes, thank you. Ačiū pirmininkė. Visiškai pritariu skepticizmui, kurį išreiškė ponė Zipil. Pirmieji du kalbėjusieji, aš nenoriu nieko žaisti, bet e, jie nei kiek nepatikimai kalbėjo. Visų pirma, jūs vienas kitam prieštaraujate. Ponas Plankin sakė, ne, ne, E, nepažibota prieiga yra negerai, jūs kažką neteisingai suprato. O paskui panas Siekeris sako, ne, ne, tas, ta nepažabota prieiga, neribota prieiga yra labai gerai ir mes jos norime. Tai kas yra iš tiesų teisybė? Aš šiame komitete ir parlamente pastarosius dešimt metų dirbu. Net nepradėsiu skaičiuoti, kaip dažnai mums būdavo sakoma, kad egzistuoja teisiniai saugikliai Jūs sakote, kad duosime mes jums raktą e, į tą saugią informaciją, bet naudokitės tam tikrai saugikliais. Kaip mes galime pasitikėti vyriausybėmis? Ponas Plankin ir aš pati e, geriausiai pažįstame vyriausybę, kuri kauboišką praktiką vadovaujasi. Ji nelegaliai perka šnipinėjimo įrangą, ji e, e, var, pasitelkia nelegalias šnipinėjimo internetu priemonės. Taigi, jeigu vyriausybės gali patekti į mūsų kompiuterius, tai neikit čia ir neprašykit mūsų parašo, kad legalizuotume tai, ką jūs padarėte. Kaip galime pasitikėti vyriausybėmis? Britai, pavyzdžiui, Britanijos slaptosios tarnybos net e, neneigia, kad aktyvuoja mūsų uh, E, kompiuterinės kameras per atstumą ir gali matyti, kas dedasi mūsų namuose. Ar jūs drįstate prašyti, kad mes pasirašytume po tokią konvenciją? Jeigu jūs rimtai kalbate apie teisinius saugiklius, tai kreipkitės į nacionalinės vyriausybės ir joms pasakykite, kad reikia pagreitinti duomenų apsaugos paketo prieimimą priimtiną formą. Tada mes galėsim kalbėti. Tada mes galėsim pasikalbėti ir man yra tik tai priimtina. Ir aš vis labiau ir labiau ciniškai vertinu padėtį. Aš neapsimsiu jokios atsakomybės už tokį nelegalios praktikos legalizavimą. Tiek aš noriu pasakyti. Okay, thank you. Um, next is... Ačiū. Toliau. Jan. Thank you, Chair. Dėkui pirmininkė. Kolegos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Europos parlamentas tam labai daug pastangų yra skyręs. Kibernetinių nusikaltimų direktyvą rengiame, dabar rengiame kibernetinio nusikaltimo, e, sau, kibernetinio saugumo direktyvą, nes nei patvirtinam Europos tyrimo orderį, e, kuris prilyksta revoliucijai e, Europos Sąjungos teisėjų saugos instancijų bendradarbiavime ir keitimas informacija. Mes kovojame dėl labai griežtų standartų su savo vyriausybėmis, kad e, sukurtume palankę ir patikimą teisėtą aplinką. Turiu pasakyti, kad šio pasiūlymo legalumą galima būtų kvestionuoti. Pirmiausia, ir čia aš jau norėčiau pasiūlyti baigti bet kokį kalbėjimą apie valstybių narių ar komisijos pastangas. E, turi būti aišku, kad valstybės narės neturi pagrindo pasirašyti tokią sutartį ar netgi dėl jos dėrėtis. Dėl kibernetinių nusikaltimų, dėl domenų apsaugos ir saugos ES yra išnaudojusi savo kompetencijas. Taigi aš nemanau, kad yra kokia nors teisinė bazė valstybėms narėms veikti Europos taryboje ir dėrėtis. Tas turi būti aiškiai pasakyti ir mums reikia teisės tarnybos nuomonės tuo klausimu. Antras dalykas. Neseniai, balandžio mėnesį, Europos Teisingumo teismas priėmė sprendimą, ES teismas priėmė sprendimą dėl duomenų kaupimo telekomunikacijų aplinkoje. Kaip jūs puikiausiai žinote, Teisingumo teismas e, rėmėsi 2006 m. 24 direktyve, kurioje kalba apie bendrą duomenų saugojimą. Ir e, taip pat buvo paminėtos kai kurios konkrečios nuorodos, pavyzdžiui, teritoriškumas. ES valstybėms narėms perduoti duomenis už ES ribų prilyksta pagrindinių teisų hartijos pažeidimui ir ES piliečių pagrindinių teisų pažeidimui pagal duomenų apsaugos 8 straipsnį ir privataus e, ir šeimos gyvenimo įstatymo 38 straipsnį. E, kitas dalykas. Matėme, kad Vokietijos konstitucijoje buvo sukurta savoka informacijos technologijų sistemų integralumas ir konfidencialumas. Akivaizdu, kad automatiškai patekti arba neribotai patekti į informacijos technologijų sistemas prilygtų tos pagrindinės teisės aiškiam pažeidimui. Nenustatė griežtesnių suderintų standartų tarp valstybių narių. E, nemanau, kad mes galėsime tokią konvenciją pasirašyti. Tarp kitko, aš taip pat e, neįsivaizduoju, kad ir nusačius tuos standartus konvencija atsirastų, nes teismas aiškiai pasakė, privatumo ribos egzistuoja, negalima įsibrauti į bet kurią informacijos technologijų sistemą. Gali būti, kad mano asmenis dienoraštis yra toje informacijos technologijų sistemoje. Tai yra žmogaus teisų pažeidimas. ES ir ES teismai prieėmė aišku nuosprendį tuo klausimu. Manau, kad mes turėtume viską aiškiai pasakyti ir, kaip jūs sakote, Domino apsaugos taisyklių dar nėra. Na, yra domeno apsaugos e, taisyklės, nuostatos. 95 metų e, duomenų apsaugos direktyva. Jūs žinote, kad tai yra problematiškas dokumentas ir aš pritariu nuomonėj, kad kalbant apie turinį, nei viena ES valstybė narė tokio sustarimo negalėtų pasirašyti. Toks protokolas ar jūsų siūloma formuluotė būtų akivaizdus e, pagrindinių teisų hartijos 8 straipsnio pažeidimas per Luksemburgo teismą ar nacionalinių teismų e, jurisdikcijos priimtus sprendimus. Mes kalbame apie abipusį pripažinimą, apie būtinybę skatinti bendradarbiavimą ir mes iš to jau nemažai pasimokėme. Rengdami arešto orderio dokumentus mes labai skaudžiai pasimokėme, kad nėra gerai uh, teisinę spragą saugumo pusėje užpildyti kitą teisinę spragą susijusią su žmogaus teisėmis. Abi spragas reikia užpildyti tuo pat metu, kitaip elgtis ne, nebūtų išmintinga. Nemanau, kad būtų protinga dabar užpildyti tas spragas, nesuderinus įstatymų Ir manau, kad e, kibernetinio nusikaltimo konvencijos visi nariai supranta, kad reikia bendrų standartų. Praėjusiai metai tai aiškiai pademonstravo. Piliečiai mums daugiau nepasitiki ir nemano, kad tai pasitiks dėl to, kad bus priimtas teisinis tekstas. Ir paskutinis dalykas. Manau, kad mūsų pozicija priimta kovo mėnesį pagal e, stebėsinos priežiūros ir tyrimo ataskaitą e, buvo pagrista šiuo tekstu didelė dalimi ir mes klausime, kaip vėl atkurti pasitikėjimą bendradarbiavimu ir kaip kovoti su nusikaltimais per sienas. E, pasitikėjimo negalima gauti, su, sukurti tik tai vadovaujantis abipusio pripažinimo poziciją. Mes turim galvoti apie dabartinių e, taisyklių geresnį įgyvendinimą. Ta pasakyčiau apie jau turimą konvenciją. Manau, kad tobulėti tikrai yra kur ir turime reikalauti aiškių saugiklių. Prieš pradėdami kalbėti apie kibernetinių nusikaltimų konvento e, visas narės, konvencijos visas narės, mes turim prisiminti 108 konvenciją. Ji yra pagrindas, minimumas visako. You, uh, I... Ačiū, Janai. Aš minėjau Europos tyrimo orderį ne taip tiksliai kaip jūs, tačiau vis tiek paminėjau. Ir iš tikrųjų abipusis pripažinimas labai svarbus. Reikia sukurti tokį instrumentą, kuris atitiktų teisingus standartus ir uh, padėtų išspręsti kylančias problemas. Taigi mes visi skirtingų partijų, skirtingų frakcijų atstovai norime sukurti patikimus teisės aktus. Ir todėl labai džiaugiuosi jūsų visų pasisakymais. Toliau ponia Musolinė. Ačiū pirmininkė. pagaliau buvo paminėtas esminis dalykas, apie kurį dėje nei vienas iš pasisakiusiųjų kalbėtojų savo pranešimuose neužsiminė, kad yra nuolatinis konfliktas tarp duomenų apsaugos ir prieigos prie duomenų. Kalbame apie elektroninius nusikaltimus Italijoje nagrinėjome šią temą ir iš tikrųjų tai neištirta ir pavojinga žemė. ES piliečiai yra ES piliečiai ir tai reiškia, kad yra kažkokia siena. Ir ES piliečiai neturi galimybės, nepaisant visų protokolų ir konvencijų, matyti viso vaizdo. Nėra skaidrios prieigos jiems, sakykime, jeigu jie nori pranešti apie nusikaltimą, kurio aukomis tapo. Kaip tokią įspėjimų sistemą sukurti? Gal reiktų sukurti kažkokią interneto svetainę, kur vienu pelės praktelėjimu galite pasiekti, sakykime, policijos paėgas, e, kad ir Italijoje. Ir pranešti apie pažeidimą. Kaip kitos valstybės narės sprendžia šią problemą, nes ji nėra paprasta. Gilinausi šį klausimą, tačiau man nepavyko surasti daug informacijos, galbūt dėl to, kad e, aš esu nauja šio komiteto narė. Ne, atrodo, kad nėra pakankamų galimybių asmenims, taip pat ir jauniems žmonėms, paaugliams. Iš tikrųjų, dabar vis jaunesnėme amžiuje e, pradedama naudotis kompiuteriu. Taigi jie negali pranešti apie pažeidimus, kurgi tas kontaktinis asmo, kuriam galima pranešti. Neužtenka Budapešto konvencijos, reikia kažko paprastesnio ir kažko praktiškesnio, jeigu mes norime įspręsti problemą. Ačiū. Pane Stevens, ačiū pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi visų kolegų. Man šis rytis nauja, taigi kalbėsiu atsargiai. Iš tikrųjų, sudėtinga pasiekti pusiausvėros tarp privatumo apsaugos viena vertus ir kita vertus leisti teisėsaugos institucijoms rinkti duomenis, kad būtų užkristas kelias nusikaltimams. Taigi pasirinkimas nelengvas, net jeigu ir žinome, kad buvo tokių skandalų, kai slaptosios tarnybos neteisėtai kišosi ten, kur jiems nepriklauso, šnipinėjo savo partnerius trečiosiuose šalise. Kaip matote, pasirašyta daugybė sutarčių šiais klausimais, bet vis tiek e, niekas nesikeičia. Noriu dabar grįžti prie senų laikų, kai dar naudojamės paprastu paštu. Ten slaptumo, duomenų slaptumo reikalavimas buvo savaime suprantamas. Laikai keičiasi ir mes patys turime keistis, tačiau manau, kad e, privatumo apsauga yra asmenis dalykas. Žinoma, nusikaltimai vykdomi, reikia stebėti proporcingumą. Jeigu pažvelgsime, kiek šalių pasirašė konvenciją, bet jos dar neratifikavo, šis skaičius visai būtų nemažas. 11 šalių dar neratifikavo 108 konvencijos. Ir nors praėjo tiek daug laiko, tos 11 šalių dar konvencijos neratifikavo, galbūt jom, jas turėtume paraginti tai padaryti. Pažiūrėkime į Rusiją. Rusija yra Europos tarybos narė ir labai svarbi žaidėja. Neturime pamiršti ir Kinijos. Dar lieka nemažai ką nuveikti ir tikiuosi, kad visos šalis bendradarbiaus užtikrinamos, kad piliečių privatumas bus apsaugotas. Ačiū, ponė Stevens. Na, kreipiuosi į mūsų pranešėjus. Nemažai klausimų gavote, bet paprašysiu kiekvieno tilpti į, į tris minutės. Atsakykite į tuos klausimus, kurie buvo skirti būtent jums ir pabandykite atsakyti į prieštaringiausius klausimus, jeigu viskam laiko neliks. Taigi, tą pačią tvarką, kaip ir pasisakėte, Erik Plankiam iš pradžių, o paskui visi kiti kalbėtojai iš eilės. Pasistengkite laikytis trijų minučių termino, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju parlamento nariams už užduotus klausimus. Aš išgirdau cinizmą, nepasitikėjimą ir pasimetimą. Galbūt, e, negirdžiu jūsų, nes jūs e, toli nuo manęs. Tai ir jūs išgirdote ir faktus, E, faktų išgirdau tikrai nedaug. Pabandykite atsakyti. Sureaguodamas į ciniškas pastabas, turiu pasakyti, kad aš negaliu mm, įsivaizduoti, kaip aš jausčiausi jūsų pozicijoje, nes daug kas e, pasikeitė nuo to laiko, apie kurį kalbėjome, bet labai daug kas pasikeitė ir jūs tikriausiai kalbėjote žvalg... apie žvalgybos institucijų darbą, o aš čia atstovauju teisės saugos institucijas, kurių darbo metodai yra kitokie. Mes esame prieš nevaržomą, neribojamą e, nuotolinę prieigą prie duomenų. Draugė su ponu Segeriu mes esame prieš tai. Ir baudžiamasis teisingumas nereiškia, e, kad tokia prieiga būtina kalbame apie atskirus atvejus, apie atskirų baudžiamųjų bylų tyrimą ir apie prieigą prie domenų, kuri yra suteikiama konkrečiais atskirais atvejais. Dar vienas dalykas, kurį aš gana aiškiai suformulavau, bet neišgirdau atsakymų. Norėčiau, kad Libė komitetas užtikrintų galimybės piliečiams jų teisės e, galimybę į apsaugą, kaip užkardyti nusikaltimą, ko, kokių pasiūlymų libė turi, e, jeigu nesigrėbėme drakoniškų sprendimų, kai, nes daugybė kitų šalių ieškos savų sprendimų šių problemų. Uh, dėl faktų, kurie buvo pacituoti. Manau, kad domenų, ta, Europos tarybos domenų apsaugos komitetas gavo 29 komiteto darbo 29 straipsnio e, dar, e, darbo grupės laišką ir noriu pasakyti, kad ES narės, kurios yra pasirašysios Budapešto konvenciją, Tik dvi yra nepasirašysios jos, o ne vienuolika. Taip pat norėčiau informuoti Jūs, kad didelė ES valstybių narių dauguma, kurios yra Budapešto konvencijos narėmis, yra pasirašę 108. Ačiū toliau, ponas Zygeris. Ačiū mes ir kiti dalyvaujantis bendradarbiavime baudžiamosiuose bylose. E, norime Jūs patikinti, kad būdžia, bendradarbiavimas būdžiamosiuose bylose būtų neįmanomas. Ir mes e, keliaujame po pas, pasaulyje ir vykstame į šalis, kurios yra pasirašysios Budapešto konvenciją ir taip pat, kurios pasirašytos 108 konvenciją. Šalis, tos šalis taip pat rengia ir teisės aktus dėl e, kibernetinių nusikaltimų, bei tuo pat metu sinchroniškai jos rengia ir domenų apsaugos įstatymus. Mes turėtumėme tikrai e, be nebejotinai užtikrinti didesnę abipusę e, e, teisinę pagalbą. Jeigu pažvelgsime 29 straipsnio komiteto darbą, pirmasis siekis buvo užtikrinti, e, pa, palengvinti, užtikrinti sklandesnę abipusę teisinę pagalbą. Dabar domimės, kaip šalis įgyvendina 29 straipsnį, taip pat teisinės pagalbos teikimo nuostatas ir dėl to ir, ir šio darbo rezultatas apie 20 20-30 rekomendacijų. Noriu Jūs patikinti, kad mūsų e, mes nesame apsėsti tikslo užsitikrinti prigą prie duomenų. Mūsų tikslas, mūsų darbo tikslas užpildyti egzistuojančias spragas, nevaržoma, neribojama e, apsauga prie duomenų per atstumą ir parlamento narys, kuris tik komentavimo e, visiškai nesuprato, apie ką kalbama. Niekas nenori ir ne, neprašo nevaržomo, ne, neribojamo, do, ne, nevaržomos neribojamos prieigos prie, prie duomenų per atstumą. Deja, nusikalt, nusikaltimai toliau yra vykdomi, tą išgirdome ir iš parlamento narių pasisakymų. Mane nustebino 29, 29 straipsnio darbo grupės atstovo komentarai apie duomenų apsaugą. Jis sakė, kad nesvarbu, kur yra duomenys, svarbu, kur dirba duomenų apsaugos pareigūnas. Jeigu perkelsime e, tą situaciją į e, juridinį kontekstą, svarbiausia yra, kur yra duomenys. Jei tie duomenys yra mano teritorijoje, mano jurisdikcijoje, kodėl aš negaliu už tai, vadovautis mano jurisdikcijoje galioja, galiojančiais įstatymais. Ir tuomet tie duomenys mm, tampa man prieinami. Taip pat buvo pasakyta, kad buvo išsakyta kitų neigiamų pastabų laiške, kuris buvo išsiųstas praėjusiu metu rugsėjo mėnesį. Tame laiške, kuris buvo išsiųstas lapkričio mėnesį, nebuvo uh, nagrinėtas naujausias mūsų pasiūlymas. Man atrodo, kad nėra prasmės dar kartą e, perpasakoti savo pozicijų ir e, įsitvirtinti juose. Noriu dar pakomentuoti pono Butarelio pasisakymą. Jūs labai teisingai minėjote, kad reikia tęsti bendarbiavimą, ieškant sprendimų ir užtikrinant papildomas garantijas. Tačiau kaip mes rasime sprendimus, kaip rasime tas garantijas, jei Libe komitetas priešinasi bet, kokioms, e, bet kokiems sėkimams daryti dėl protokolo. Labai ačiū. Jana, dėl darbo tvarkos. Aš tik tai norėčiau pastebėti e, protokolo dėliai, kad e, aš pasijaučiau įsižeidęs, kai buvo pasakyta, kad mūsų komitetas kibernetinių nusikaltimų klausimų nedirbo. Mes labai aktyviai dirbame. Per pastaruosius dešimt metų mes parengėm visą eilę direktyvų, įsteigėme Europos kibernetinių nusikaltimų centrą, Europolo rėmose, investavome į bendrasias e, tyrimų komandas, kurias mes nuolat e, bandėme propaguoti. Ir čia dabar jūsų klausydami mes girdime, kad tas darbas yra tiesiog nevykdamas ir kad yra uh, E, kuriama viskas nuo nulio ir mes atrodo čia nerandame jokių saugiklių, kurias nuolat rekomenduodavome mūsų komitetas per dėrybės. Manau, kad tai šiek tiek žaidžia. Taip pat jūs paminėjote, kad e, nebus baudžiamojo bendradarbiavimo, jeigu mes e, nesvedosime to, apie ką čia buvo kalbama. Tai yra visiškai neteisinga. Jeigu jūs tokią poziciją vadovaujatės, jūs pats save diskvalifikuojate. Aišku, kad yra bendradarbiavimas dėl abipusės teisinės pagalbos sutarčių ir e, tas bendradarbiavimas nuolat vyksta. Taip pat bendradarbiaujant dvi šalių pagrindų tarp valstybių narių ir e, su trečiosiomis šalimis, jeigu jūs to negirdite ir sakote, kad taip nėra, tai aišku padarysite išvadą, kad reikia kažko naujo. Žinoma, aš tokią pat išvadą padarysiu, bet taip iš tiesų nėra. That clearly wasn't the point. Tada akivaizdžiai kalbėjot ne dėl darbo tvarkos, bet aš šiek tiek pritariu tam faktui, kad mes e, esame jau šitą padarę. Jūs kalbėjote apie tam tikrą džiunglių įstatymą, bet mes dalyvaujame ne tik teisėkroje, bet ir teisės aktų įgyvendinime. Labai aktyviai dirbame kovojant su nusikalstamumu, įskaitant ir kibernetinį nusikaltimą. Uh, E, jurisprudencinio darbo šioje srityje esame padarę tikrai nemažai, e, kaip ir bendrai e, baudžiamojo teisėje aš, nors ir ne dėl darbo tvarkos, čia atrodo jūs pasisakėte, norėčiau, kad tai būtų pažymėta protokole, paliksiu tai bet dabar iškilo pavojus, kad prasidės dialogas, nes artėjom prie pabaigos. Nuomonės įsiskyrė, skirtingi akcentai daromi. Ir aš dabar paprašyčiau kolegų, kad mes tiesiog iki galo išklausytume prezentacijos ir tada aš padarysiu išvadų. Kita vertus, aš e, nieko prieš tokį sveiką pasikeitimą nuomonėmis. Jeigu yra stebėtojų ir Europos parlamento narių, kurie dar nelabai žino, kas ta Budapešto konvencija ir kodėl ta e, diskusija dabar prasidėjo, tai noriu pasakyti, kad tai yra labai svarbus dokumentas ir bet kokie pakeitimai šios konvencijos gali sukelti rimtų problemų. Aš neprieštarauju tokiai svarbiai diskusijai ir e, jums leidus, aš dabar suteiksiu žodžiį ponui Buterelį, kuris apibendrins. Dėkuoju pirmininkė. Visiškai pritariu viskam, kas buvo pasakyta e, šiandien parlamentarų. Įskaitant tai, kas e, buvo pasakyta apie ponios Sipel labai e, emocingai, kaip ir ponios Invel bei Jano Albrechto. Aš kalbėdamas kartais stengiuosi savo emocijas valdyti, bet e, tai nereiškia, kad e, mes, e, mums tas klausimas nėra jautrus. Taip pat esu labai dėkingas poniai Musolini. Ji paminėjo labai svarbu nukentėjusiųjų klausimą, kaip geriau uh, pranešti apie įtariamus nusikaltimus arba tikrus nusikaltimus. Uh, Strasbūro konvencija siekia, kad tikrieji nusikaltimai būtų, kad uh, kibernetiniai nusikaltimai būtų verti kaip tikri nusikaltimai ir būtų atsižvelgta į nukentėjusiųjų poziciją. Vis tik tai aš a, uh, grįžtu prie savo anksčiau išsakytos išvados ir noriu, kad mane suprasume teisingai. Kai aš sakau, kad dialogas turi tęstis tarp ekspertų, aš nenoriu pasakyti, kad a, uh, mes neturime tvirto pagrindo darybams tęsti. A, greta reglamento ir direktyvos projektų ES valstybės narės šiuo metu susiduria su milžiniška e, besitęsiančių diskusijų problema, nes e, ieškoma sprendimų, kurie visiškai prieštarauja, pavyzdžiui, e, reglamento projekto 43 straipsnio dalį. Pagal tą dalį, kai priimame administracinės valstybės tarnybos prašymą, Pirmiausia, kontroliuotojas turėtų pranešti duomenų apsaugos tarnybai ir joks kitos administracinės tarnybos sprendimas, ypač trečiosios šalies sprendimas, negali būti įgyvendintas be tokio dvigubo patikrinimo. Jeigu grįžtame prie diskutuojamų klausimų, manau, kad reikėtų suprasti, kad 32 straipsnio B dalis – konvencijoje jau numato tiesioginę prieigą. Vis tik tai tai išlieka problematiška ir pavojinga dabartinėje diskusijoje. Vienos iš sutarties šalių teisės saugos institucija šiandien turi galimybę, nepasitarusi su kompetitinga e, atitinkamos valstybės instancija, priimti sprendimą, suteldama dėmesį tik tai į subjekto esmę. Tai yra labai labai pavojinga. Kad galėtume išspręsti keletą problemų susijusių su sunkumais identifikuojant, kur duomenys yra, arba išsiaiškinti, kas yra duomenų e, savininkas, turime aptarti penkis variantus, kurie susilaukia labai daug kritikos. Kai sakome, kad reikia apeiti atitinkamos e, instancijos e, sutikimą, turime suteikti trečiosios šalies teisės saugos institucijai tiesioginius kredencialus, kad ji galėtų tiesiogiai gauti dosie. Bet taip mes pažeidžiame teritorialumo principą. Jūs visi suprantate, kad tai yra tiesiog, na, neįmanomas sprendimas. Aš e, visiškai suprantu, kad supaprastinant, palengvinant tyrimus iškyla problemų, tačiau manau, kad e, kitų vertimų ir siūlomų sprendimų uh, sankirta yra tokia didelė, kad uh, aiškiai suprantama, kad atsiras tik daugiau problemų. Ačiū ponė Biterelį ir dabar ponas Vėvėrovski. Points. First of all, that's, uh... Keletas dalykų. Pirmiausia, iš tiesų kyla nesusipratimų, kai kalbame apie baudžiamą į teisingumą ir kai kalbame apie apsaugą nuo nusikaltimų. Tačiau pamatysime, kad galiausiai viskas pateks į baudžiamojo teisingumo sritį. Ir kaip sakė Giovanni, uh, kalbama ne tik apie kovą su kibernetiniais susikaltimais, bet ir apie e, duomenų rinkimą bet kokių nusikaltimų tyrimui. Taigi taikymas daug platesnis, o dėl teisės saugos institucijų mes turime nepamiršti to žemėlapio įvairiausių teisės saugos institucijų skirtingose valstybėse narėse. Libe komitetas Per praeitais metais vykusius tyrimus tikriausiai pastebėjo, kad netgi tose valstybėse narėse, kur aišku, kokios teisės saugos institucijos, kaip veikia, vis tiek dar kyla problemų dėl teisės saugos institucijų priežiūros. O konvencija dėl kibernetinių nusikaltimų apima kur kas daugiau šalių negu ES ir yra kitos šalis, kurios yra pasirašę šią konvenciją. Kalbame apie prieigą Australijai prie duomenų, prieigą suteikiamą JAV, prieigą suteikiamą Azerbaidžianui, o duomenys gali būti saugomi įvairiose šalise. Keturios ES šalis neratifikavo kibernetinių nusikaltimų konvencijos, tačiau kai kuriuose jų ratifikavimo procedūra jau prasidėjo. Dėl 29 straipsnio darbo grupės mes ir toliau tęsime darbą su Europos tarybos atstovais, nes vien praktinių pagrindų nustatėme nemažai problemų, kurios nuolat kinta panagrinėjame scenarius, kuriuos parengė Europos taryba ir labai dažnai e, kalbama apie interneto paslaugų tiekėjo sutikimą atskleisti informaciją. Taigi diskusiją vykdyti nėra paprasta. Ačiū visiems, ačiū visiems už diskusiją. Mes parlamente suvokiame, koks svarbus šis klausimas. Viskas susijęs su teritoriniu aspektu, abipusė teisinė pagalba. Ir visi šie klausimai iškils nagrinėjant masinio šnipinėjimo temą. Taigi labai rimtai vertinkime dabar aptartus dalykus, nes tai turės tiesioginį poveikį mūsų darbui kovos su kibernetiniais nusikaltimais ir tie. Taigi dar kartą ačiū visiems kalbėtojams, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį.